Jeigu aš nepakankamai išsamei jums ką nors atsakysiu, tai mano generalinis direktorius atsakingas, e, direktorė ponė Thompson Button, e, kuri išmano šią sritį, taip pat atstovas Briuselėje, Ben Knapen, kuris atstovauja mums taryboje, tarybos susitikimuose. Jie man padės. Mes matėme praeitais metais, kad mūsų kapitalas buvo padintas ir veikėme kontracikliškai, siekdami prisidėti prie augimo ir užimtumo. Šiandieną galiu Jums pasakyti, kad praėjus keturiems penkiems mėnesiams bankas jau gali pasakyti, kad mes 2013 metais e, pasieks, parodysime gerus rezultatus. Tai yra galbūt e, drąsokas šiuo metu pareiškimas, kadangi metai dar nesibaigė, liko 3 mėnesiai, tačiau 40 procentų toks yra mūsų veiklos padidėjimas banke per metus ir praktiškai tiek pat žmonių uh, išaugo. Mūsų bankas, žmonės lietai įsijungia, e, apmokomi yra ir skirtingose dalyse banko jie, tie nauji darbuotojai dirba. Galime Jums e, labai padėkoti už tai, kad pritarėte kapitalo padidinimui, kurį nešė akcininkai, be Jūsų paramos taip nebūtų atsitikę. Taip pat galiu pasakyti, kad Mes tikrai e, parodysime gerus rezultatus. Šiandieną kalbėsiu apie tai, kaip mūsų bankas gali prisidėti prie išorės veiksmų palaikymo per ateinančius metus, e, derindamasis prie naujos finansinės programos 14-20 metams. Kartais išorės veiksmai nesulaukia pakankamai dėmesio, mano nuomonė, kadangi mes esame taip užsėmę, taip užkrauti dabartiniais iššūkiais augimo, e, inovacijų, užimtumo. E, norime išjudinti ES ekonomiką, bet vis tiek kars nuo karto reikia pasižiūrėti už mūsų sienų, pasižiūrėti, kaip Europa atrodo pasaulyje, kuris labai sparčiai dinamiškai keičiasi. E, koks mūsų konkurencingumas bus per tenčius metus, dešimtmečius, ką galime padaryti, kad sustiprintume savo poziciją rinkose, e, ką turime, kur turėtume atgauti savo technologinius ar konkurencinius privalumus. Tie klausimai yra nepaprastai svarbus Europos piliečių ateičiai. Todėl uh, Mano nuomonė yra svarbu, kad ES bankas dalyvautų šiuose pastangose, e, galvojant apie žmonių ilgalaikį saugumą ekonominį ir finansų srityje. Mes, kaip ES bankas, esame vienintelė finansinė institucija, kuri teisiškai privalo e, palaikyti ES politiką tiek es viduje, tiek išorėje. Mes esame vienintelė daugia šalia finansų institucija, kur europiečiai gali autonomiškai priimti sprendimus. E, Ir mes, aišku, taikome ES standartus ir tikslus visuose sityse, kaip kad viešieji pirkimai, aplinka, E, kova su jurisdikcijomis, kurios nesilaiko reikalavimų. Mūsų veikla mm, susijusi su išorės skolinimu, e, susijusi su mūsų išorės e, mandatu, kuriam pritarė ES parlamentas pasiūlius tarybei. Mūsų mandatas sulaukė 300, svarstymai dėl mūsų mandato sulaukė 300 pakeitimų. Uh, Mūsų ES teikia garantiją mums dėl rizikos mūsų veiklai Azijoje, Latino Amerikoje, e, Afrikoje, Pietryčio Azijoje. Ir Mūsų didelė dalis investicijų yra nukreipta į tuos regionus ir dėl to labai svarbu, kad ES e, kaip globalinė veikėja ten būtų. 2012 metais mūsų bankas daugiau kaip 7 milijardus eurų skyrė investicijoms į vietos e, privataus sektoriaus mm, plėtrą pagal mūsų mandatą ir taip pat savo riziką. Tai yra nemaža suma susijusi su es išorės politika, tai susiję ir su viešosiomis ir privačiomis investicijomis 7 milijardai. Tai pagal e, banko, padaryta pagal e, banko valdytojų valdybos sprendimus, tai yra 10 procentų, tik 10 procentų mūsų visos veiklos. Tačiau kitų daugia šalių finansinių institucijų kontekste mes esame vienas iš didžiausių veikėjų šioje srityje taigi nereikia nuvertinti mūsų svarbos. 2011 buvo atlikta naujausia peržiūra prašius parlamentui ir mes nuo to laiko padidinome savo finansavimą e, kaiminystėje. E, tai visame pasaulyje siekėme veikti pagal operacinės gairės, kurias apibrėžė komisija ir bendradarbiaujame su tais, kurie atsima, atsakingi už programavimą. Uh, bendradarbiavome su Europos išorės veiksmų tarnyba, e, mūsų išorės e, pareigūnai e, dirba kartu su šios tarnybos atstovais ir mes naujose veiklo, šalise kaip Kosovė, Azerbaidžiane, Kirgistane taip pat pradėjome veiklą. E, parlamentui paprašius mes 2012 metais įdėgėme e, naują rezultatų vertinimo sistemą, kuri leidžia mums e, įvertinti rezultatus ir poveikiai mūsų operacijų. Sistema pagrįsta geriausios praktikos pavyzdžiais. Aš, aš kuo esu atviras jūsų pasiūlymams, kaip tą sistemą pagerinti. Tuo pačiu metu mes išliekama investicinis bankas, turime verslo modelį, kuris yra kitoks nuo kitų daugia šalių vystimosi bankų. Mes dirbame mm, pagal šias kryptis, sprendžiame, kokius projektus paremti ir kokie bus mūsų tikslai. Mes taip pat dirbame su e, nepaprastai didelių skolintų nuosavų lėšų santykių, tai leidžia mums sutelkti privačias viešas lėšas e, su ES garantija. Aišku, biudžeto ištekliai nebus gausus daugiametėje e, finansinėje programoje naujoje ir e, mūsų finansiniai svertai dėl to bus labai svarbus. Europos Sąjunga turi tam tikrą rezultatą, e, priemonių grupę, kuri leidžia mums e, veikti greitai. Pavyzdžiui, ES biudžeto garantija e, mums padeda, mes galime sutelkti investuotojus iš viso pasaulio ir sutelkti lėšų, kurios didesnės 25-30 kartų negu biudžete numatyta suma. E, kapitalo rinkos beje yra svarbiausias sutelkti skolintoms lėšoms, mobilizuoti privačias lėšas viešiems tikslams. Net, nes tik turėdami, jeigu kažkas pasitikė banku, tik tai dėl to, pavyzdžiui, mes galėjome e, tarptautinėse kapitalo rinkose į, išplatinti obligacijų už 8 milijardus eurų. 80 milijardų eurų. Ir tai yra susijęs su e, banko tvirtumu. Garantija yra nepaprastai tvirta priemonė, kuri praeitie neturėjo tiesioginių, tiesioginių poveikio es biudžetui. Praeitie jokių tiesioginių išlaidų biudžetas nepatyrė dėl tos garantijos. Norėčiau pasakyti, kad dabar, kai labai taupama visoje Europos Sąjungoje, mūsų išorės e, mandatas yra e, problemos sprendimo būdas. E, banda, pagal mandatą atliekami veiksmai yra labai matomas mūsų veiklos elementas išorėme pasaulyje. Mūsų dabartinis mandatas 7-13 metams, kuris susijęs su 29,5 milijardais eurų. Ir e, daugiametinėje programoje numatyta tik 25 milijardai eurų plus 3 papildomi milijardai e, atlikus peržiūrą pagal ketvirtą kategoriją. Europos investicijų bankas e, turi pajėgumų e, suteikti finansavimą už ES ribų. E, skolinimo riba, kuris sudaro 30 milijardų eurų, mums leis tą daryti pagal dabar, lyginant su dabartiniu e, pasiūlymu numatoma 5 e, milijardais padidinti finansavimą ir reikės perskaityti lėšas ketvirtoje kategorijoje ir lėšos bus skirstamos e, renktis padėti šalims stojant į Europos Sąjungą, e, kitoms panašioms sritims ir tai yra susijęs su ES išorės prioritetais. Kitaip tariant, jeigu nebus paskirti 200 milijardų į garantijų fondą, tai mes negalėsime priderinti 5 milijardų eurų prie tos sumos e, Turime didelį potencialą sustiprinti e, mūsų veiklą, priartinti kaiminės šalis prie ES. E, Skolinimusi mandatas e, mūs, mums leis toliau plėtoti veiklą. Ir tikimės, kad garantijų fondas pagal ketvirtą kategoriją liks nepakitęs. Daug dirbo šioje srityje ponas Kalfinas ir kiti pranešėjai tam, kad 26, e, e, iki 26 milijardų plus papildomi 4 milijardai numatyti, kad tiek būtų numatyta. Ir tai atitiktų dabartinius finansavimo lygius, dėl to norėčiau paprašyti e, jūsų užtikrinti, kad bus numatytos lėšos pagal ES, Europos investicijų banko išorės mandatą. E, Tikiuosi, kad galima viską padaryti siekiant įtikinti tarybą, reaguoti ir e, iškart netmesti e, parlamento pasiūlymų. Kaip žinome, procedūra dėl naujo mandato kitai daugiametai finansiniai programai turi būti sparti, nes laiko neturime. Mums reikia, kad naujasis mandatas iki kitų metų birželio vėliausiai įsigaliotų, jeigu norime nesutrikdyti savo išorės operacijų. Tai nes neturėdami e, švaraus naujo pagrindo teisinio ir biudžeto mes negalėsime teis, veiklos. Dar galiu pasakyti, kad mūsų mandatas e, susijęs su bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, įskaitant parlamentą, mes jį visuomet laikome savo sąjungininkių mandatas e, susijęs su e, stipria politinė sistema, leidžia užtikrinti vientisumą ir veiksmingą finansinį svertą pagrįstą ES garantijomis ir tokiu būdu EIB gali siekti lėšų naujoms investicijoms išsaugant Europą. ES interesus. Labai ačiū Jums uždėmesi. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation très... Ačiū pirmininkė už tokį aišku pristatymą. Pranešėjau, gal norėtumėte pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėjau pateikti keletą argumentų tam, ką minėjo e, banko investicijų vadovas. Atsižvelgiant daugiametinę finansinę programą ar 14 metų biudžetą, galėtume sakyti štai, kad ES biudžetas, nespai, nepaisant visų pastangų, bus sumažintas e, visose skyriuose. Viena iš galimybių kompensuoti tą sumažinimą, ypač išorės srityje, būtų įgalinti Europos investicijų banką išlaikyti bent jau dabartinį finansavimo lygį. Jeigu tuo pat metu dar mažinsime ir Europos fondus, ir paskolas, kurias skiria Europos Sąjunga. Ir jeigu sumažės bankų galimybės teikti finansavimą, tai tuo met sulauksime dar labiau padidinto neigiamo efekto. Tiems dalykams, prie kurių dirbome metų metus. Ponas Goris ką tik paminėjo, kad banko naudojami fondai yra saugus, kad, jų, kad jie yra labai naudingi, kad jų daugiklis yra pakankamas. Kitaip tariant, yra garantijų fondai visiems, visoms šioms lėšoms numatyti ir tai yra geras dalykas, tad didesnio efektyvumo sunku būtų pasiekti. Mes vakar pasikonsultavom su komisija E, yra daromos prognozės investicijų banko veiklos. Tačiau lūkesčiai yra štai kokie. E, jeigu didinamos skolinamo galimybės, tai 45 milijonus e, eurų turėtų, 55 milijonus eurų turėtų įnešti Europos institucijos, nes biudžetui efekto jokio nebūtų padaryta. Šiais metais E, šis garantijų fondas yra paskaičiuotas remiantis skaičiais, kurie jau egzistavo. Kitaip tariant, suma, kur yra reikalinga tam, kad galėtume išlaikyti banko pajėgumą teikti finansavimą, nėra tokia didelė. Norėčiau priminti, štai ką, iškosime papildomų galimybių. Kai atlikome tarpinę peržiūrą, mes radome 2 milijardus eurų kovai su klimato kaita ir radome galimybių gauti tas lėšas e, ir vietoj to, kad prašytume valstybių narių tų lėšų, mes suradome galimybių tų lėšų gauti kitur. Aš manau, kad bankas ras irgi kelių rasti tą papildomą finansavimą, remiantis kai kuriais par, kai, kai, kai kuriomis kitomis galimybėmis ir bus galima pasidėlti tas papildomas lėšas. Taip pat siūlomas yra didinti e, lankstumo priemonės kitas lėšas. Politinė situacija ES ir kaiminėse valstybėse, bei artimuosiuose rytėse ir kitose regionuose yra sudėtinga dažnai, tad yra būtina turėti pakankamai priemonių, kad būtų galima tinkamai finansuoti lankstumo priemonę. Mes jau atlik, atlikdami tarpinę peržiūrą numatėme tam tikras nuostatas Mišel Komdusiu pateikė savo pastabas ir taip pat plačiai konsultavome su vairiomis suinteresuotomis pusėmis. Manome, kad banko įgaliojimai, kalbant apie skaidrumų užtikrinimą, įvairių suinteresuotų pusių įtraukimą į darbus ir panašiai, yra tokie, kai dabar galima pasiekti rezultatų. Tad aš manau, kad daug kas yra pasiekta, būtina tai išlaikyti ir tų rezultatų galėsime laukti. Na ir galiausiai turėtume, ko gero, ar galėtume dar prieš tarpinę peržiūrą padirbėti taip, kad iki 16 metų jinai būtų atlikta. Ir mes išgirdome e, banko pirmininko Hoerio e, prašymą per, atlikti tą peržiūrą dabar iki metų pabaigos, kad bankė neatsirastų papildomos įtampos. Aš manau, kad tie įgaliojimai bus patvirtinti vienoje iš paskutinių metų, viename iš paskutinių. E, mes tikimės, kad e, nebus patvirtinti šie įgaliojimai iki viena, viename iš paskutinių šių metų plenarinių posėdžių. O prie kitų klausimų dar galėsime padirbėti. Pirmininkas, ačiū Ivailo. Kolega Penkovič, prašau. E Naujas mūsų kolega iš Kroatijos apie frakciją. President Lamas. Labai ačiū pirmininkė Lamasiūrai. Norėčiau e, pasveikinti poną Hoerį, su kuriuo esu anksčiau sustikęs, kai jis dirbo Europos reikalų ministrų Vokietijos e, vyriausybėje. Aš Kroatijos buvau ministras tuo metu. E, aš atstovauju šaliai, kuri labai daug naudos gavo iš e, Europos investicijų banko išornės e, veiklos e, buvo finansuojamos mūsų mažos vidutinės įmonės, jūs taip pat geražinkeliai, transportas, žemės ūkio struktūros. Ir aš puikiai žinau, kokia yra kreditavimo apimtis jūsų bankė. Aš labai vertinu uh, tai, kad pirmininkas pristatė papildomą Europos investicijų banko vaidmenį, papildantį ES užsienio e, veiksmus. Europos investicijų banko veikla už es ribų turi visiškai atitikti komisijos pastangas, išorės veiksmų tarnybos pastangas ir mes turėtume pademonstruoti, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų naudoja visas priemonės veiksmingai. Tai ypač svarbu visoms geografinėms e, teritorijoms, e, kurios patenka į, į investicijų banko išorės mandatą, ypač didelį akcentą reikėtų mm, skirti kaiminėms artimuosioms, e, kurios rengėsi įstoti, taip pat rytų, viduržėmio jūros partneriams. Ir reikia taip pat nepamiršti veiklos globaliame kontekste. labai vertinu tai, ką pasakė man draugas Ivailo Kalfinas. Jis e, kalbėjo apie e, tai, kas, koks yra svarbiausias neišspręstas klausimas susijęs su tarybos ir parlamento teisėkros sprendimu. Tai yra e, garantijos apimtis lygant, lyginant su dabartinė daugiametė finansinė programa ir mm, skirtumas tarp 29,9 ir 25, kaip kad yra dabar. Man atrodo, kad mes turėtume būti pakankamai kūrybiški ir numatyti panašią sumą ateities operacijoms EIB kreditavimo, atsižvelgiant į tai, ką minėjo pirmininkas Hoeris, lankstumo prasme. Kadangi daugiametė finansinė programa bus šiek tiek suvaržyta, manau, kad per ateinančius mėnesius, kurie liko, per dėrybas labai atidžiai atsargiai turėtume siekti parlamento, kad atiktume bendrą daugiametės e, finansavimo programos dvasę ir e, užtikrinti, kad EIB finansavimo operacijos atitiktų e, pagrindinės kryptis, MBI finansavimą, klimato veiksmus ir taip pat parama privačioms viešosioms investicijoms. Taip pat labai svarbu buvo išklausyti pirmininko analizę dėl projektų, kur būtų įdomu išgirsti mm, nuomonę apie projektus, kurie buvo finansuojami Sirijoje, kokios yra perspektyvos, nes e, matome situaciją, kur ES biudžeto lėšos naudojamos tam tikrais tikslais, pavyzdžiui, garantijos tikslais šiuo atveju. Ačiū kolega, kolegai Stolojan žodis. Thank you, Mr. President. Thank you. Ačiū, ačiū e, gerbiamas pirmininkė, kad atvykot pas mus. Porą klausimų. Apie e, brandolinę energetiką norėčiau paklausti. Viskas, viską, kas yra susiję su brandoliniais dalykais. Ar jūs turite projektų susiję su brandoliniais m, mm, projektais? Ir ar manote, kad branduolinė pramonė, atominė pramonė turi būti siejama su jūsų paskolomis? Nes e, pasiūlyme yra nebeįtraukti paramos e, branduoliniai energetikai, aš šios pozicijos neremiu, bet norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė. O antras klausimas, ką galite pasakyti apie Armeniją? E, trečiame priedė komisijos pasiūlymo numatyta įtraukti šią šalį tarp šalių, kurios gali gauti paramą. Bet aš įsivaizduočiau, kad jį turėtų būti rašta į antrą e, priedą, kaip šalis, kurios galbūt galėtų gauti e, paramos. Pone Baldakinė. Grazie, sur president. E, andi tlet punti, liništi. Dėkoju. Trys dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Aš esu iš Maltos, esu europietė ir kartu esu iš viduržėmių jūros vienos iš valstybių. Rekomendacijos, siūlymai, kuriuos gavome iš komisijos, ypač pirmasis priedas. Man pasirodė labai įdomus dalykas. Turime neužmiršti, kaip dabar gyvena viduržėmio jūros regionai, kokie iššūkiai patiriami dėl arabų pavasario įvykio. Aš manau, kad to pakanka suprasti, kas ten vyksta. Arabų pavasaris pakeitė visiškai socialinius ir ekonominius dalykus arabų pavasario šalyse. Mes Maltoje matėme savo akimis, kas vyksta, kaip viskas keičiasi ir esame pasirengę padėti. Ypač, pavyzdžiui, žvelgiant į Libiją, ten pagalba reikalinga. Europos Sąjunga jaučia to, kas vyko viduržėmirius regione ir to, kas vyksta Sirijoje, pasiekmes. Apie 2 milijonus pabėgėlių e, dabar yra Europos Sąjungos pasienyje. Visą tai rodo, kad mums iš tikrųjų reikia kurti solidarumo mechanizmą, tai yra būtina daryti. Kodėl turėtume užmiršti šios dalykus? Kodėl bandome nematyti to, kas dedasi pietuose? Europa negali palikti e, Viduržėmiūros regiono likimo valiai. Viduržėmiūros regionas turėtų būti vertinamas Turime išlaikyti tuos dviejų trečdalių ribą numatytą kaiminystės politikai ir turime taip pat be abejo skirti parmą ir rytų kaiminystiai. Matome, kas buvo susitarta daugiametėje finansinėje programoje. Yra numatytos tam tikros ribos. Gavome siūlymą 20 procentų e, finansavimo ribos numatytos regioniniai pagalbai. Bet koks perskirstimas lėšų gali būti suvoktas kaip grėsmė tam, kas turi būti įgyvendinta. 10 procentų e, perkelimas, man viduržėmių jūros regionų problemų spręs, manyčiau, būtų teisingas sprendimas. Noriu paraginti jūs sekti tais teisingais pasiūlymais, kurie būtų susijęs su Viržymirijos regionu. Ačiū pirmininkas, dėkoju gerbiamą kolegę. Dar porą klausimų būtų, kurie nėra pagrindinė mūsų šiandienos susitikimo tema. Tačiau tie klausimai svarbus Europos parlamentui ir biudžeto komitetui. Jūs, ponė pirmininkė, ką tik minėjote, kad bus didinamas banko kapitalas. Kai buvo padidintas šiemet banko kapitalas. Ir mums įdomu būtų išgirsti jūsų vertinimą, kokį efektą tas kapitalo padidinimas turėjo. Ar manote, kad jūsų prognozijas prieš kurį laiką pateiktos pasitvirtino? Kita vertus, vykstant daryboms dėl daugmetinės finansinės programos, mes laikėmės to principo, kad bus įdėkta tai, kas vadinama projektinėmis obligacijomis. Ir norėčiau užgirsti jūsų vertinimą, kaip, kaip vyksta įgyvendinimas susijęs su projektinių obligacijų išleidimu į gyvenimą. Pone pirmininkė, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau pabandyti atsakyti, kaip galėdamas išsameu ir kai kuriais atvejais jums leidus paprašysiu, kad ponia Batin pateiktų konkrečius skaičius. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti dar kartą ponui Kalfinui už jo didžiulę paramą mums ir už paramą, kurią demonstruoja jo kolegos. Manau, kad mums taip pat reikia tam tikro biudžetinio kūrybiškumo per ateinančius septynius metus. Reikia ir pokyčių valstybių narių, iš valstybių narių pusės dėl tam tikrų priemonių. Ir Aš tikiuosi, kad pamatysime tam tikrus sprendimus ir matysime, kad atsiras tam tikros spaudimo. E, tikimės, kad galėsime ES banko pagalba paremti tam tikrus veiksmus ir aš esu dėkingas už pasiūlymus, kurie tikrai yra nukreipti teisinga linkme. Mes žinome, kad prioritetas tiems, e, kuriems tenka atsakomybė skatinti užimtumą, augimą, darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje, e, yra didžiulės, bet ir kartais jie negalvoja apie išorės mandatą, bet mes turime taip pat e, didinti sąmoningumą, daugiau informuoti apie Europos Sąjungos veiksmus išorėje pavyzdžiui, tūkstantmečio vystimosi tikslai jų siekimas, e, išorės politikos finansavimas, finansinės priemonėmis. Tie dalykai jau darosi labiau matomi ir mes prisidėjome prie tų. Ponas Plinkovič kalbėjo apie nuoseklumą su ES politikos priemonėmis atskritai. Galiu Jums ramiai pasakyti, kad per pastarosius dviejus metus mes daug dirbome tiek e, išorės veiksmų tarnybos pusėje, tarybos, komisijos pusėje dirbome su atitinkamais komisijos padaliniais tam, kad labai e, gerai suderintume išorės veiksmus su tuo, ką daro išorės veiksmų tarnyba. Ir mes kalbame apie tokią svarbę šalį kaip Sirija šiame kontekste. Senais gerais laikais bankas labai aktyviai veikė Sirijoje Man atrodo, kad mes labai daug prisidėjome e, plėtodami Sirijoje, Sirijoje infrastruktūrą, o paskui investicijos nebegalėjo būti toliau naudojamas ir daug es lėšų įstrigo. Taryba ir komisija ir mes labai daug dirbame, kad rastume sprendimą ir kad sušvelnintume šią problemą, kuri šimtų procentų nėra dar išspręsta, kadangi uh, dalis lėšų, e, kuri yra Kataro centrinėme banke, nėra susijusi su mūsų įtakos e, sfera, bet mes dirbame labai glaudžiai su komisijos ir tarybos e, tarnybomis, kad išspręstume šią problemą. Ta pati galėčiau pasakyti apie Centrinę Aziją. Ponas Stojanas klausė, apie Armeniją. Mes turime tam tikros veiklos jau ten ir tęsime ją. E, Ta pati galėčiau pasakyti apie kitas regiono šalis. Mes turime visur taikyti savo kriterijus ir žiūrėti, ar yra laikomasi sąlygų, ypač kai e, kalbame apie reikalavimų laikymasi. Bet mes Taip pat suvokėme, kokia yra mūsų atsakomybė rytų kaiminystės politikos kontekste. Ta pati vienodai mes taikome, ryštingai e, viduržėme jūros kaiminystės šalims ir matome, kokias problemas reikia ten spręsti šiuo metu banko veikla viduržėmio jūros regione nėra labai išplėtota. Aš e, e, Vašingtoje dalyvavau e, TVF ir Pasaulio banko pavasario konferencijoje ir buvau vienintelis atstovas, kuris galėjo pasakyti, kad mes tikrai pasiek, kaž, įvykdėme savo pažadus, nes Dovilio partnerystės Prezidentas apie tai kalbėjo, kalbėjo apie įsipareigojimus, apie problemas, bet ne mūsų, apie mūsų banką, negalima to pasakyti, mes savo pažadus įvykdėme. Dėl kito, kitas rizikingas klausimas toks ir, ir labai jautrus, ar pusiausvė tarp rytų ir pietų yra. Uh, e, užtikrinta. Tai yra politinių lyderių klausimas. Aš nesakysiu, tai mes suvokiam, kai yra mūsų atsakomybė rytų Europoje ir viduržėmio Rygos ir, e, e, jūros regione ir mes labai glaučiai dirbame su išorės veiksmų tarnyba e, komisijos nariu Fiulė, kuris yra asmuo atsakingas už kaiminystės politiką. Dėl branduolinių elementų aš šiuo metu nematau nemačiau jokių projektų. Viskas turi būti patvirtinta mūsų valdybos. Tai yra valstybių narių finansų ministerijų atstovai, taigi ne mano tai yra dalykas apibriežti mūsų politiką, bet energetikos politikos setyje e, mes su pilietinė visuomenė valstybės narėmis jumis aptarėme energetikos sistemos peržiūrą ir uh, parengėme kriterijus e, paskoloms į energetikos sektorių. Mūsų e, e, tikslas yra būti ambicingiems, technologiškai neutraliems. Jūs galite susipažinti su šiuo dokumentu, kuris yra mums tarsi gairės. Mes su jumis ir komisija kalbėjome ne tik apie tai kokia yra brandolinės energetijos ateitis Europoje, bet tai yra politinis klausimas. Kitas klausimas, ką galima padaryti. Išmontuojant senas jėgainės, nes e, problema yra ne tik finansuoti ar nefinansuoti naujas jėgainės brandolinės, bet e, problema yra uh, E, ta, kad per ateinančius dešimtmečius reikės nepaprastai daug pinigų e, išmontuojant senas elektrinės, e, kurios kartais veikia, kai kurios veikia, kurios ne ir kelia didelę grėsmę piliečiams. Taigi manau, kad šioje srityje mūsų veikla bus daug aktyvesnė, negu kad dėl naujų elektrinių statybos, kas yra valstybių narių kompetencijos dalykas. Dėl kapitalo padidinimo. Pirmininkas apie tai kalbėjo. Galiu pasakyti, kad e, pagal vertinimo metodus, kuriuos mes vis tobuliname, galime pasakyti, kad e, 40 procentų didesnio finansavimo Europos Sąjungoje poveikis yra didesnis. Dabar po 9 mėnesių mes padarysime galutinės išvadas, bet manau, kad matome, jog gyvendimas duoda rezultatų. Galiausiai galbūt bus e, projektų, kurių gruodžio 31-31 nebaigsime. E, gruodžio 31 yra bankė be nepati E, užimčiausia diena, kai turime daugiausiai darbo. Mes turime suvesti balansą e, ir galvojame, kas bus 14 metais, bet man atrodo, kad mes tikrai e, pasieksime viską, kas numatyta veiklos planuose. Dėl projektinių obligacijų. Aš pasinaudamas progą norėčiau kai ką pasakyti. Mes įsitraukėme į šią iniciatyvą, daug dirbome, buvome ryštingi. Mūsų nuomonė tai yra nauja priemonė, nauja priemonė banko priemonių rinkinyje. E, projektai e, turi konkuruoti su kitomis finansavimo galimybėmis matome konkurencingą aplinką ir jau e, šiek tiek turime patirties tiek komisija valstybės narės, tiek mūsų bankas labai atidžiai um, vertina projektinių obligacijų iniciatyvą. Ir galiausiai buvo pirmas sustarimas prieš keletą mėnesių pasirašytas e, kas ta projektas Ispanijoje rinkoje, labai sėkmingai išplatinome obligacijas, Ir dabar, ką tik tai, e, offshore'nis projektas patvirtintas Jungtinėje karalystėje. Jisai bus mažesnės e, apimties negu kasor, bet taip pat e, sėkmingai rinkoje šis projektas pasirodys. Dabar mes norime pereiti prie kito etapo projektų projektinių obligacijų iniciatyvą ir pasižiūrėti, ar ką nors reikia keisti. Kastor e, vienas projektas ir kitas projektas Italijoje yra pavojuje, jeigu mes neužtikrinsime, kad e, tie, kurie atsakingus sprendimus neprims sprendimo e, laipsniškai atsisakyti senų nuostatų. Būtų apmaudu, jeigu to nepavyktų padaryti, nes finansinė ir ekonominė prasme vyksta, viskas vyksta labai gerai. Ir jeigu nebus e, naujo projekto pagal biudžetinių obligacijų iniciatyvą, bus labai apmaudu. Aš norėjau tai paminėti, nes tikrai su džiaugsmu E, išklausiau mm, komisijos pirmininko e, žodžių, kai jis kalbėjo parlamente, kuris kalbėjo, ir tada jisai kalbėjo apie projektinės obligacijas ir jeigu mes negalėsime tęsti e, sėkmingai projekto, kuris e, jau yra pradėtas pagal šias sąlygas, būtų labai apmaudu. Dar dėl Sirijos keletas skaičių, kad jūs žinotumėte, kaip viskas yra. Dėkoju. Dabar sustabdyta pagalba e, Sirijai. 110 e, milijonų eurų yra paskolų e, dydis, 81,2 yra siemios su garantijomis. Bet garantija yra panaudota tik trečią kartą. E, Jugoslavijoje ir Argentinoje buvo atvejai, bet tai labai reta ir mes e, tikimės, kad galėsime e, tą patį padaryti, nes labai glaučiai dirbame su Europos išorės veiksmų tarnyba. Šaunu. Žodžiu, niekas regis nebeprašo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir jums, gerbiamų kolegė. E Norėčiau priminti mūsų darbo tvarkę. Vyks visą eilė trilogų, kurie yra numatyti. Vienas iš jų vasario 16, 6 lapkričio, lapkričio 26, gruodžio 4, galbūt netgi 16, gal 18, galbūt 24 vakare, kodėlgi ne, gruodį. Po šio pasikeitimo nuomonėmis mes Numatėme, kad pakeitimus galima keis, teikti iki spalio 1 dienos 12 valandos, 17 spalio balsuosime biudžeto komitete dėl šio klausimo. E, norėčiau palydėti poną pirmininką, dėl to dvi minutės pertraukos, o paskui iš karto tęsime balsavimu. La séance est reprise. Tęskime darbą. Ponios ir ponai, vicepirmininkai dabar gali prisijungti prie manęs čia tribūnoje. Pradėsime nuo Aleksandro Alvaro pranešimo. Ar visi turi balsavimo sąrašą? Visi išskyrus Ani Ansen turi savo korteles, ar ne? Aleksandrai, norite gal pristatyti? Ačiū. Pusę minutės dabar, pusę minutės po balsavimo, jeigu galima. Šiuo metu aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti kolegai Janui Mülderiui. Nuoširdžiausiai dėkoju už tai, kad perėmė darbą tol, kol aš E, dalyvau darbe per pastarosius mėnesius ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie konstruktyviai prisidėjo prie darbo, taip pat sekretoriatui ir darbuotojams, įskaitant mano biurą, kurie padėjo. Jau pusę minutės kalbėjau, o likusią pusę minutės pasilieku po balsavimo pasakyti. Très bien. Puiku. Tokiu atveju Paimkime dabar balsavimo sąrašą. 28 pakeitimas pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tokiu atveju perikime prie 29 pakeitimo ponios Trautman. Prane, pakeitimo pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susilaikė. Priimta. 30 atkrenta, 32 atkrenta, 33 pakeitimas. Prančias už. Kas už? Prieš. 1, 2, 3, 4. Susilaikė. Priimta. 34 pakeitimas Mulderio. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad dauguma prieš, bet patikrinkime elektroniškai. Dėl 34 dabar balsuokime. Pradedame balsavimą. Balsuokite, balsuokite, dar du ne, nebalsavo. Vienas liko, neveikia, kažkas neveikia, technika. Na, kreditinė kortelė. Guoja frakcijos kreditinė kortelė neveiks tikriausiai. Mm, aš kažkuria diena bandžiau su socialinio draudimo kortelė viešbutį apmokėti, tai irgi nesupratau, kodėl nesuveikė. Baigime balsavimą. 10 už, 22 prieš, tiksliau 11 už, 22 prieš, 0 susilaikusių, atmesta. 35. Pranešėjas už. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aš 9, 9, susilaikė. Pritarta. 36. Pono Hartungo pakeitimas pranešės prieš. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 37. Ponas Ligryp, pranešėjas prieš, kas už. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 su manim. Kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19. Susilaikiusių kiek nėra atmesta žodinis pranešėjo pakeitimas. Turite tekstą savo balsavimo sąrašuose. Kas už? Prieš. Trys prieš. Susilaikė. Priimta. 39. Atsiimtas autoriaus pakeitimas. 40 dabar. Pranešės už. Kas už? Atsiprašau, atkrenta Iki 42 viskas atkrenta. Taigi dabar 43 Trautman. Kas už? Pranešės už. Kad taigi kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jūs už? 7 su manimi. Kas prieš? Daugiau nei 7 ko gero. Susilaikiusiu ar yra atmestas pakeitimas. Dabar Monikos pakeitimas, Monikos Holmojer. Pranešęs prieš. Kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas prieš? 12. Patikrinkime elektroniškai. Nėra labai aišku. Monikos Holmajer pirmas pakeitimas. Pranešės prieš. Prašom balsuokite dabar. Trys dar miega. Na, tuo blogiau jiems. Baigėme balsavimą. 17 už, 15 plus dar vienas prieš, nulis susilaikiusių, priimtas pakeitimas. Dėl konstatuojamų įdalių. Pirmasis pranešėjo pakeitimas, kas už? Kas prieš? Dėkoju. Susilaikė. Priimta. Na, tokiu atveju antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas ir šeštas ir dešimtas dabar apimti yra pakeitimai. Monikos Holma ir šeštas pakeitimas pranešės už kas už, kas prieš. Niekas susilaikė, nėra susilaikiusių. Priimtas pakeitimas. Dabar septintas pakeitimas. Ponios Liugry, pranešės prieš, kas už. Vienas, du, trys, penki, Kas prieš? Šeši, atsiprašau, sako pirmininkas, kas prieš? Dėkoju, susilaikė. Atmestas pakeitimas. Aštuntas toliau. Pranešės už, kas už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Man atrodo, kad vėl čia būtų dauguma, bet patikrinkime. Prašom balsuokite, nedelskime, negaiškime laiko. Vis dar du miega kažkur. Balsavimą baigiame. 17 už, 15 prieš, patvirtinta. Devintas pakeitimas atkrenta. Dešimtas irgi atkrenta. Toliau vienuoliktas, ponios Ligry pakeitimas. Pranešės prieš. Kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 12. Monikos Golmajer. Pranešės prieš. Kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kas prieš? 11. Patikrinkime. Man atrodo 12-12 pakeltų rankų buvo. Tai dabar dėl 12 pakeitimo elektroniškai pradedame balsavimą. Balsavimas pradėtas. Kažkas dingo vienas. Dar nebalsavo. Du vis dar miega, kaip visada. Ba baigėme balsavimą. 15 už, 16 plus 1 prieš, 17 prieš. Jūs už? Na, tokiu atveju 16 už, 17 prieš atmestą, 0 susilaikiusių. 12 Monikos pakeitimas čia buvo. Kadangi jis atmestas, tai dabar reikia balsuoti dėl Ketrin Trautman 13 pakeitimo. Pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 14 pakeitimas. Pranešės už. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Perskaičiuosime elektroniškai balsuodami. 14 pakeitimas. Balsuojame dėl 14 pranešės už. Autoriai yra Eduardas Macmillan Scott ir kiti. 33 jau balsavo. Balsavimas baigtas. 13 prieš 18 už, 14 patvirtintas. Antras pranešėjo pakeitimas. Kompromisas, tiksliau, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. Na, gaila, bet reikia tikrinti. Labai nedidelę persvarą reikia patikrinti. 31 balsavo, 2 vis dar miega ir 2 Balsai anuliuojasi. Baigėme balsavimą. 18, prieš 13, 18 už 13 prieš patvirtinta. Jis apima 16, 15, 16 ir 17, sako pirmininkas pakeitimus. Tai dabar prie 18 pereikime. Pranešės už, kas už. Vėl ta pati dauguma bus, kas prieš. 9, 10, 11. Patikrinkime. Man atrodo, kad toks pat rezultatas bus. Kažkas prabudo. Balsavimas baigtas. 19 e, už, 13 prieš patvirtinta. 19 Katrin Trautman pranešės už, kas už, prieš Vienas susilaikė. Patvirtinta. 20 Giorano Fermo ir kitų. Pranešės už kas už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Man atrodo, kad vėl ta pati dauguma bus, bet tikrinkime. Balsuojame. Ah, il y a quatre personnes qui refusent de voter. Voilà. Ah. Continue, continue. Kažkas e, dar nepabalsavo. Prašau, balsuojam, balsuojam. Dar vienas kažkas užmygęs. Oui, oui, oui. oui. L'endormi, c'est grave. Bon, le vote est clos. Balsavimas baigtas. 17 už 14 prieš. Taigi ta pati dauguma. Nedidelė persvara, bet e, patikrinkime. Taigi 21 dabar pakeitimas. Du, ne, dvi dalys tiksliau, dėl pirmosios dalies. Pirmiausia, dėl žodinio pakeitimo. Taigi, pirmiausia tekstas su žodiniu pakeitimu. Jeigu atmesta, tai tada balsuosime dėl teksto be žodinio pakeitimo. Taigi, pirmas su žodiniu pakeitimu. E, Pranešėjai nepatinka pakeitimas. Kas už? Čia vėlgi ta pati dauguma, kas prieš. Man atrodo, kad tie patys žmonės balsuoja. Uh, Tai jeigu kažkas nori patikrinti, tai galim tai padaryti, bet man atrodo neverta. Taigi, atmesta. Dabar tekstas be žodinio pakeitimo. E, Pranešės už. Kas už? Kas prieš? Vėlgi tie patys. Logiška. Taigi patvirtinta. 22. Pranešės už. Kas už? Kas prieš? Atrodo, kad e, vėl ta pati dauguma patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Pranešėjas jį pasiūlė, kas už, kas prieš. Susilaikiusiu ar yra patvirtinta. Tai apima 23 ir 38. Toliau 24 pakeitimas. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vėlgi, kaip įprasta, tie patys žmonės. Patvirtinta, 25 taip pat tikriausiai bus. Ar balsuojame 25 ar 26, dėl jų balsuojame? Vėl. Kartu tikriausiai, ar ne? Kas už? Kas prieš? Na, man atrodo, kad čia šiek tiek pakeitimų, pa, pasikei, pasikeitusių pozicijų yra. Dar patikrinkime galbūt dėl 25-26. Balsuojam, balsuojam, išskyrus Beuran. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Taigi dabar balsavimas keliant rankas nebegaliuoja 17 prieš 15. Toks rezultatas. Nelengva apsispręsti, tiksliau nedidelė persvara. 27 tiksliau. Toliau. Monika paprašė balsavimo dalimis. Pirmiausia, balsuojame dėl teksto be žodžių near the co-legislator. Pranešės už kas už. Monika bejoja. Pranešėjas yra už viską, ką siūlo Monika. Monika tuoj mums pasakys, kodėl ji to prašė. Monika už. Kas už? Kas prieš? Niekas, kas susilaiko. Taigi, tekstas patvirtintas be žodžių near the colleges later. Taip, be žodžių near the colleges later. Dabar balsuojame už, e, su žodžiais, ne, the college is taser. Pranešės už, Monika prieš, kas už, kas prieš. Tikrinkime elektroniškai, nes vėlgi ne tie patys žmonės ne taip pat balsuoja čia. Visi prabudo, visi balsavo. 16 už, 16 prieš. Taigi 17 prieš 17 už, pakeitimas atmestas. Antroji dalis pakeitimo, taip. Nebebus to near the college later. Nežinau, ką čia tas keičia, sako pirmininkas, bet na, tebūnie. Dabar galutinis balsavimas dėl viso teksto. Patikrinkime. Man nurodyta yra laikyti šešėlinio pranešėjo pozicijos. Kas ta šešėlinis pranešėjas? Monika. 28, 29. Balsuokit, balsuokit, nelaukit. Balsuokit. Visi jau balsavo. Tie du nesiskaito. 17 už 14 prieš. Tai bus 18 ir 15. Taigi pranešimas patvirtintas, sveikiname pranešėją. Kas nori kalbas kelti? Labai ačiū. Kadangi pradžioje sakiau, kad norėsiu pusės minutės pabaigoj, tai noriu pirminkė pateikti Jums vieną klausimą. Dėkoju už pasitikėjimą, dėkoju tiems, kurie gal abejodami balsavo už. Uh, ir noriu paprašyti jūsų, jeigu įmanoma, kreipkitės į generalinį sekretorių ir paprašykite e, paskelbti rugsėjo antrosios tyrimą. Kai kurie skaičiai, kuriuos mes minime, yra ten. Ir prašau, kad būtų viešai paskelbta tai, kadangi galbūt kiti e, parlamentarai kolegos norės patys susidaryti nuomonę. Tik prašau, kad jūs kreiptumėtės į e, generalinį sekretorių ir paprašytumėte, kad jis paskelbtų šį tyrimą. Ačiū pranešėjau, būtinai tai perduosiu. Ši institucija yra tikrai labai lanksti, neturėtų būti problemų. Jeigu ne, tai tada NSE siūsme. Monika žodžio paprašė. Vieną norėčiau kritišką pastabą išsakyti. Balsavome tam tikrais momentais prieš, nes paprašėme pranešėjo naujų skaičių čia įtraukti. Ir tai buvo atmesta, nes skaičiai nebuvo paviešinti. Mes norėjome jau dabar turėti tuos atnaujintus skaičius, o ne e, naudoti pasenusius skaičius e, visuomenė juos pristatyti. Dabar dar kitą dalyką norėčiau paaiškinti. Kartais labai sunku yra pritarti tam, kas mums visiškai nenaudinga. Šiuo metu sudarė tokia situacija, kad valstybės narės nekreipė dėmesio į mūsų balsavimą. Ir jie, valstybės narės sakė, kad jos nėra pasirengusios dėrėtis nei dėl vienos sutarčių nuostatos. Taigi parlamentas kaip ir neatsakingas už tai, kad mes turime trejas būstinės. Valstybės narės taip nusprendė. Man atrodo, čia jau entasis e, tyrimas buvo dėl trijų būstinių atliktas. Ir visi tie tyrimai rodo tą pačią problemą, bet problema slypi ne mumise, ne parlamento administracijoje, o valstybėse narėse. Pirmininkas, ačiū už balsavimo paaiškinimą. Siūlau nebesileisti į diskusijas dėl šio pranešimo. Be jokios abejonės kreipsimės į generalinį sekretorių tam, kad būtų atnaujinti paskutiniai skaičiai paviešinti tam, kad plenarnio posėdžio metu galėtume balsuoti turėdami visus skaičius. Sveikiname pranešėją. Dabar pereikime prie Giovanni Levyje pranešimo dėl kaimo plėtros fondo. Ar visi turite balsavimo sąrašus? Pradėsime nuo kompromiso A. Jo tekstą turite sąraše. Neskaitysiu, kas už. Dėkoju, kas prieš. Niekas susilaikiusio yra pritarta. Pereikime prie šešto pakeitimo Georgia Lyon. Pranešės už kas už prieš. Vienas už prieš susilaikiusiu ar yra patvirtinta. B kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikiusiu ar yra priimta. Jis apima ir septintąjį pakeitimą. Tai dabar pereikime iš karto prie aštuntojo George Lyon. Pranešėjas už kas už Man atrodo, kad tik septintas atkrenta. Taigi atkrenta ir tas, ir aštuntas. Na gerai, taip man sako. Jeigu sakote, kad atkrenta, tai atkrenta. Toliau antrasis pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Socialistai ir guė susilaiko. Priimta. Toliau visi kiti pakeitimai. George Lyon viską atsijami. Pranešės irgi. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniškai. Visi balsavo? Puiku. Puiku. 31 balsavo plus Ana, taigi 32 už. E, nulį susilaikysiu. Sveikiname pranešėją. Atrodo, kad nebeturime daugiau jokių klausimų, dėl kurių turime balsuoti. Kažkas pasikeitė? Giovanni. komisijos biudžeto klausimų kažkas pasakyti? Ne? Man atrodo, ne. Dėl kitų institucijų? Kas dėl... Kas už Voganą pasakys? Aš atstovauju e, Derekui. Šis pervedimas 150 tūkstančių eurų yra. Mes nesutikime Net, neturime nieko prieš, prašome balsuoti už. Bien. Qui est pour le virement? Kas už tą pervedimą? Kas prieš? Susilaikiusiu ar yra? Taigi patvirtintas šis klausimas. Perkelimas patvirtintas. Toliau tęskime darbo tvarkę, kaip kad yra numatyta. Jų tai žodį suteiksime dėl 11 ir 12 punktų. Galbūt kartu galėtumėte juos pristatyti. Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich dann aufgerufen werde. Ähm... Dėkoju. Kadangi man jau suteikėte žodį, tai norėčiau pasakyti štai ką. Kalbame apie agentūras. Geležinkelių šiuo atveju agentūrą turime pateikti nuomonę. Žinome, kad komisija pateikė ketvirtąjį geležinkelių paketą ir dabar vyks teisėkūros procedūra. Dabar jinai vyksta kaip tik transporto komitete. Geležinkelio agentūra yra dalis tos visos procedūros, turi būti pakeistas pagrindinis reglamentas Komisija numatė naujų užduočių šiai agentūrai. Tačiau procesas dar nebaigtas. Turime kreiptis į komisiją ir jos prašyti. Pirmiausia, jeigu paklausytumėt, ką sako, būtų puiku, sako kalbėtojo, bet jums regisi, pirmininkas sako, jūs matyt, dabar turite daug įdomesnių temų, kurias norėtumėte aptarti. Taigi, Dabar komisijoje baigėsi ta procedūra, laukiame peržiūrėtos dokumentis finansinės programos, nes e, teisėkros procedūros metu gali nutikti taip, kad užduočių šią agentūrą, geležinkelio agentūra bus patikėta dar daugiau ir jai gali reikėti samdyti papildomų darbuotojų ir tuomet komisija gali tekti persvarsyti savo siūlymą. Būtent dėl to reikia matyti kokia bus numatyta finansinė programa. Kita dalis yra susijusi su tuo, ką mes jau esame aptarę, ką esame sakę dėl agentūroms taikomo principo, būtent dėl tos personalo lentelės. Kiekviena agentūra, kuri gauna naujų užduočių, turi laikytis to principo procentas per metus ar arba 5 procentai tai nutriktų iki 15 metų. Tai yra tas dalykas, kuriam mes pritarti dėja negalime, mes kategoriškai prieš. Tai reikštų, kad agentūros bus verčiamos dar mažinti darbuotojų skaičių. Tad reikėtų pasakyti štai ką, kad mes nesutiksime, kad tas personalo mažinimas vienu procentu, kuriam visi pritarėme, kuris bus taikomas darbuotojams, jų bus mažinama 1 procentų, kad būtų finansuojamas tas mažinimas iš agentūrų pajamų. Agentūros, kurios yra finansuojamos iš įmokų, turi teikti įmonėms paslaugas. Tos e, įmonės, kurios paslaugas gauna, yra labai susirūpinusios. Komisija bando sumažinti agentūrų persona, personalą. Yra ir kitų pavyzdžių, ne tik geležinkelių agentūra. Agentūra RDS, pavyzdžiui. E, man buvo aiškiai pasakyta, kalbant apie šią agentūrą, kad viskas, kas susijęs su oro transportu, ar e, lėktuvų kūrimu e, patirs pavojų, kadangi negalės vystytis taip greitai, ta agentūra kaip to reikėtų pramoniai. Tad kam mums dėti tokias pastangas tam, kad paskatintumėm savo aeronautikos pramonę, ir tuo pat metu dėl kažkokių visiškai miesčioniškų pareiškimų imtume patys pakirstinėti darbą tos agentūros, kuri tokia svarbi Europos pramoniai. Kai dėl geležinkelių agentūros reikia pasakyti, kad jie tenka atsakomybę užtikrinti saugumo aspektą. Jeigu ta agentūra praras galimybę veikti greitai ir efektyviai, mes paprasčiausiai tiesiog sutrikdysim tos agentūros normalų darbą. Būtent dėl to aš pateikiau pakeitimus ir manau, kad jums aiškiai išdėščiau kas ir kaip. Mes pritarėme, kad valdyboje aiškumas turi būti absoliutus. Mes tą sakėme darbo grupėje, mes tą pasakėme betroje pozicijoje, tačiau Ne, negalima, kad valdyboje būtų suojama visoms valdyboms narėms. Taip yra geležinkelio agentūroje, taip ko gero yra gal visai tinkamas sprendimas. Bet vietoj to, kad ten dirbtų du komisijos pareigūnai, o, da, o siūloma, kad dirbtų keturi, man atrodo, čia jau būtų pernelik didelė prabanga. Dviejų pareigūnų iš komisijos visiškai užtenka. Galima kalbėti skersai šilkai apie tas agentūras, galima kalbėti apie tai, kaip svarbu didinti jų efektyvumą, galima siekti mažinti jų biudžetą, tačiau aiškus turi būti vienas dalykas. Reikia sumokėti reikiamas e, išlaidas valdybos nariams. Tie žmonės, pavyzdžiui, kelionės juk nevyksta nemokamai, e, jų apgyvenimų išlaidos taip pat turi būti tinkamai padengtos. Kuo jie daugiau važinėja, tuo daugiau tenka mokėti. Čia aišku. Dėl to būtent aš ir manau, kad dviejų komisijos pareigūnų toje agentūros sargyboje yra visiškai gana. Štai, ką aš manau apie geležinkelių agentūrą. O dabar. Berek. Eine Stellungnahme zu einem Initiativbericht. Warum ist das ein Initiativbericht? Wir haben keine Gesetzgebung ähm, an der Stelle, sondern da geht es um die Evaluierung von BEREC. Mes šiuo klausimu esame teisėkuros proceso dalyviai. Pasižiūrėkime, kas yra tas berek. Tai yra faktiškai nieko nereiškiantis dalykas. Kodėl? Todėl, kad dėl, dėl kad to struktūros įkurti nenorėjo valstybės narės. Buvo stengiamasi sumažinti viską, kas būtų sumažinę jų pačių nacionalinių reguliuotojų vaidmenį. Tuo tarpu Berek turėjo atlikti tarpininko vaidmenį tarp nacionalinių reguliuotojų. Jo darbas būtų buvęs užtikrinti tinkamą elektroninių duomenų perdavimą. Ta agentūra yra labai mažytė, ten dirba 16 žmonių viso labo. Nei čia daug, nei kam. 4,5 milijono siekia jų biudžetas, tačiau reikia, kad e, būtų sudarytos visos sąlygos agentūrai veikti nepriklausomai. Manau, kad būtų puiku išsaugoti šios agentūros nepriklausomybę, nes yra puikus reguliuotojų tinklas, Ir jis yra atsakingas už elektroninių ryšių reguliavimą Europoje. Maničiau, kad čia yra reikalinga, mm, reikalingas naujas teisinis pagrindas. Ta agentūra turėtų būti europinė, turėtų atstovauti visoms 28 valstybėms narėms. Tačiau tai būtų viso labo tinklas, tai nebūtų uh, E, agentūra, kuri turi savo administracijos struktūrą. Jums aš savo nuomonę pasakiau. Nelabai nutolau nuo komiteto e, atsakingo pozicijos ir manau, kad dabar eilė komisijos pateikti savo argumentus. Pirmininkas, ačiū, gerbimo kolega. Ponas Rykė kalbės. Prašau, kolega. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau dėl Europos geležinkelio agentūros pasisakyti. Man šis klausimas labai svarbus. Pirmiausia, noriu padėkoti Jutai už pranešimą. Manau, kad čia yra tikrai keletas svarbių neraminančių faktorių išdėstyta. Norėčiau dar kai ką priminti tiems, kas to nežinojo. Ketvirtasis e, geležinkelio paketas turėtų būti E, pirmoji jo dalis turėtų būti patvirtinta dar šios kadencijos metu, antroji dalis, ko gero, per sekančią kadenciją bus patvirtinta. Labai vienas svarbus dalykas čia yra Europos geležinkelių agentūros pokyčiai, jos viduje pokyčiai. Ir mes tikime, kad tikimės, kad bus šios sutarimas tarp parlamento ir tarybos. Tačiau dabar tas techninis paketas labai daug ką keičia ir Europos geležinkelių agentūros e, veikla ir šiaip visą perimetrą. Dabar 143 žmonės ten dirba. Tai yra tyrimų ir konsultacinė agentūra padedanti komisijai. Na, o dabar siūloma, kad ji e, taptų sertifikavimo agentūra visiems geležinkelių subjektams, taip pat visiems riedmenims e, ir saugumo e, bei e, ženklinimo ir signalizavimo sistemų sertifikavimo institucija. Tai tar, taip pat turėtų būti tyrimų centrų kontrolės agentūra ir dar daugybė yra visokių vairiausių funkcijų numatyta. Dėl šių naujųjų misijų visi sutarė, o komisija prašo, kad būtų sumažintas darbuotojų skaičius – 20, būtų perskirstyti postai ir 27 nauji, 27 darbo vietos naujos būtų įkurtos. Tačiau reikia paaiškinti Europos komisijai, kad finansinis priedas prie agentūros darbo tvarkos taisyklių yra toks, kad agentūra praktiškai negali vykdyti savo veiklos, jo labiau, kad ta veikla yra susijusi su saugumu geležinkelių transporte. Dabar visiškai netitinka e, numatytos funkcijos ir tas priedas, tai norėčiau atkreipti dabar komiteto dėmesį į tai, kad čia Europos geležinkeliams saugumo prasme kyla pavojus. Taigi čia gali galime atsidurti visiškoje biudžetinėje aklavietėje, nes agentūrai vis daugiau funkcijų yra pavedama. Juta tai jau paminėjo e, tuos dalykus, tačiau man atrodo, kad konkrečiau pažiūrėjus situacija yra dar labiau dramatiška. Aš netgi štai ką pasakyčiau, jeigu finansinis priedas nebus pakeistas, tai siūlau apskritai atsisakyti geležinkelių agentūros misijų e, koregavimą ir apskritai atsisakykime to ketvirto geležinkelių paketo, nes kitaip kelsime pavojų geležinkelių saugumui Europoje. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, ačiū Dominikui už tai, kad jis parodė, jog ši problema labai rimta yra, nes kyla ir principinių, ir konkrečių biudžeto problemų. Dabar šiais dviem klausimais, kokias datas turime numatę. Uh, datos yra maždaug panašios, tos pačios, taigi dabar biudžeto komitete kalendorius išlieka toks, pa, toks pat, galutinė data e, spalio 7-17 diena, balsuojame spalio 17 dieną. O dėl BEREK tos agentūros ITRE balsuosime 4 ir 5 spalio dienomis, na, o dėl geležinkelių agentūros balsuosime transporto um, komitete lapčio 26 dieną. Dėl plenarinių dar datų nėra nustatyta. Ačiū. Dabar pereikime prie 10 darbo tvarkės punkto. Kolega Plenkovič, tai yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas e, Valencijos prašymų. Kolega, prašom. Merci beaucoup, monsieur le président, comme aujourd'hui. Koju, ponė pirmininkė. Šiandien vertimo į kruatų kalbą nėra. Angliškai pristatysiu pranešimą. Tai yra vienas iš pranešimų, kuris susijęs su pristaikymu prie globalizacijos e, padalinių fondo e, lėšas 630 darbuotojų, e, daugiau kaip 140 įmonių esančių regione, kuriam taikoma NOTS 2 kategorija, tai yra Valencianos bendruomenė dirba šios įmonės statybų, medžiagų gamybos srityje, metalo pramonėje atleidžiami darbuotojai buvo ir dėl to labai nukentėjo e, situacija socialinė, tų žmonių ekonominė situacija pablogėjo šiame Ispanijos regione. E, siūloma e, skirti tam tikrą e, lėšų dalį, bet tai yra pusė visos sumos. Galvojant apie šį Ispanijos regioną, jo konkurencingumo praradimą, Europos komisija sureagavo greitai, gavusi prašymą iš Ispanijos valdžios institucijų balandyje. Komisija pasiūlė Europos parlamentui ir tarybai priimti sprendimą prieš keturias dienas, konkrečiai rugsėjo 16 dieną. Dabar e, šis e, pasiūlymas laukia Europos parlamento patvirtinimo dėl sprendimo turinio. Tai yra klasikinis e, sprendimas. Komiteto nariai jau yra matę ne vieną iš tokių prašymų pastaraisius du metus nuo šio fondo įkūrimo ir aš siūlyčiau patvirtinti mums pateiktą pasiūlymą ir tokiu būdu padėti e, integruotis, grįžti į darbo rinką nemažam skaičiui žmonių. E, e, Valencijos bendruomenės Ispanijoje žmonių. Dėkuoju, tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam pranešimui. Ačiū, ponė pranešėjau. Klausimų ir pastabų regisi nėra. Tad norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti kolegos Tankovič pranešimui iki spalio pirmos dienos. Balsuosime spalio 17 dieną mūsų komitete ir užimtumo komitete. Dabar grįžtame prie biudžeto problemų. Ana Jensen regis norėjo mums papasakoti apie situaciją 14 metų biudžetu po koordinatorių posėdžių, kokia yra padėti susiklošęs. Prašom, gerbiamą kolegę. Ačiū, pirmininkė. Matėme, kad pateikta daugiau kaip tūkstantis pakeitimų iš komitetų, frakcijų, atskirų narių. E, peržiūrėti visi, tarp frakcijų vyko dėrybos ir mes dabar jau e, artėjame prie susitarimo dėl mokėjimų. Manau, kad e, bendra pozicija bus tokia. Dauguma pasisako už tai, kad neitume virš ribos. Šiandieną vyko diskusija su komisija kalbėjome taip pat ir taryba dėl mokėjimų. Kyla vis tik tai klausimų, bet mes negalime išspręsti mokėjimo poreikius su turimomis priemonėmis ir turime pasakyti komisiją, kai jis savo, kad kaip nors išsisuks ir komisija sutiko su tuo, kad mes tas sniego gniuštę stumėme į priekį. Būtent taip yra. Dabar dėl asignavimų įsipareigojimams. E, taisomasis raštas yra atsiųstas iš komisijos. E, jis, jis atspindė sustarimą dėl daugiametės finansinės programos, kad turėtume daugiau lėšų moksliniams tyrimams švietimui inovacijoms 2000. 14-aisiais, negu kad numatyta pradžioje. Ir tos lėšos bus skirtos iš anksto, o e, energetikos projektams ITER bus e, taikomas taip vadinamas backloading. Ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti susitarimų paketus su frakcijomis dėl e, pirmos A kategorijos augimo politikos. Komisijos taisomasis e, raštas e, taip pat rodo, kad yra didesnė marža šioje srityje, o struktūrinių fondų srityje mažesnė marža, dėl to mes turime pasitelkti lankstumo priemonę, kad rastume lėšų Kiprui taip pat e, nepasiturintiems gyventojams e, skirtam fondui. Nėra problemų dėl pakeitimų dėl žemės ūkio politikos, tai yra susijęs su mokykloms skiriamais vaisiais, e, vidaus teisingumo reikalai, kultūros politika. Man atrodo, kad mes dėl tų sričių galime pasiekti susitarimą. Taip pat vyko diskusijos dėl ketvirtos kategorijos, nes tradiciškai Tai yra sritis, kurioje labai griežti rėmai egzistuoja ir kaip įprastai matome, kad trūksta lėšų Palestinai, yra daugybė dar kitų frakcijų pageidavimo manau, kad e, čia mes judame link e, lankstumo priemonės panaudojimo užsienio politikoje tam, kad galėtume e, atsižvelgti į visus pageidavimus. Biudžetas yra labai suvaržytas administracijai, tačiau dar daugas priklausys nuo bylų esančių teisme dėl kurių turi būti pareikšti sprendimai, bet atrodo, kad taryba pralaimės bylą dėl atlyginimo e, reguliavimo 11-12 metais pagal susitarimą, e, pagal taip vadinamą, dėl tam tikro metodo, taip vadinamo. Tai reiškia, kad reikės rasti lėšų tam ir tai gali, gali sukelti problemų keliose institucijose. Norima taip pat specialiuosius atstovus iš užsienio politikos perkelti į administraciją, kas būtų natūralu, bet tai taip pat reikš e, didesnę administracinę naštą išlaidų prasme. E, dar vienas atis, kurį dažnai kelia susirūpinimą daugeliu kolegų, tai yra taip vadinami bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai. Biudžeto eilutės gali būti numatytos, kur ne, nėra teisinio pagrindo, bet e, siekiama išbandyti naujas idėjas, kol bus suteiktas tas pagrindas. Mes dabar e, telkėme paketą, kuris atspindėtų e, platų požiūrį išreikštą skirtingų frakcijų, skirtingų komitetų, kur yra e, lubos e, e numatytos ir mes turėsime pasižiūrėti, ką galime padaryti e, tose ribose ir manau, kad pavyks rasti sprendimą ir atsižvelgti į daugumą pageidavimų, atsižvelgiant į ko, tai, kam pritartų komisija, kas senot komisijos būtų tikslinga. Mes turime pasižiūrėti, ar pavyzdžiui projekto nepadengia kitos programos. Galbūt galime padaryti tam tikras prašyti pastabas ar kažkokiais kitais būdais atsižvelgti į narių pageidavimus. Manau, kad, esame, kad dabar rengiamės jau kitos savaitės balsavimui parlamentas e, veikia pagal žaidimos, žaidimo taisyklės, kurias e, sutarime dėl kito programavimo laikotarpio, nors nesutarime dėl galutinai dėl daugiametės finansinės programos, e, nors dar nebalsavome, bet mes jau laikomės tų naujų žaidimo taisyklių ir esame labai kuklų savo reikalavimų prasme. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, taip pat darbuotojams už gerą, gerai atliktą darbą. Manau, kad esame jau arti bendro sprendimo. Tai reiškia, kad galėsime balsuoti ir kad tai nebus pernelyg e, sudėtinga. Kiana. Ačiū, Ana. Kaip kad Ana jau sakė, dėl komiteto e, biudžeto tai E, šiuo metu yra deramas dėl kompromiso. Dabar kas dėl kitų institucijų biudžeto, tai Monika nemažai padirbėjo, vieningai ją mes visi palaikome kartu su Džordžu Lajanu. Sutaikinimas yra numatytas. Na, o dabar dėl tai, per ta, biuro parlamento. Gal galite trumpai? Ačiū, pirmininkė. Mes susitarėme su biuru pasiekėme susitarimų. Minus 3,5 milijonai personalo eilutėje. 3,5 atsiprašau minus. Tikimės, kad iki metų pabaigos pavyks išspręsti kompiuterių klausimą. Dėl e, informacinių technologijų parko atnaujinimo čia būtų 2,5 milijonai būtų sutaupyta. Na ir taip pat buvo nuspręsta 1,3 milijonai sumažinti delegacijų e, lėšas. 1,9 procentais būtų padidintas. Kitas klausimas. Mes supratome, kad reikia elgtis atsargiai. Reikia mažinti bent jau už dalies riziką, kuri gali kilti dėl teisingumo teismo sprendimo susijusio su personalu. Taigi rizika tas pavojus egzistuoja ir gali būti, kad gruodžio mėnesį visiškai nebeturėsime lėšų, jeigu tokį sprendimą priimtų teismas, teisingumo teismas. An Jensen kalbėjo apie atsargumo priemonių atsisakymą. Kaip žinia, sprendimas teismo bus gruodžio mėnesį. Mes negalime čia tikėtis jokios veiksmų laisvės. Reikėtų numatyti tai, e, ką galėtume suvaldyti, nes dabar su tais perkelimais tai nebebus įmanoma. Na ir dar vienas klausimas e, susijęs su. Sumažinimas Dabar dėl EIVT taipogi papildomų išlaidų bus dėl saugumo Tai čia būtų konkrečiai susijęs su vyriausiaja įgaliotinė. Tiksliau su spec atstovais. Taigi matome, kad tikrai dar klausimų neišspręstų yra, su taryba dar bus apie ką diskutuoti. Na ir dabar mūsų bėta yra ta, kad neturime veiksmų laisvės. Jeigu uh, maržos neturime. Ir jeigu dabar teismas priims nepalankų sprendimą, tai 14 metams neturėsime pakankamai biudžeto. Taigi diskusijos bus tikrai įdomios. Pirmininkas, tikrai aš to nebejoju, kad diskusijos bus įdomios. Na, labai džiaugiuosi, kad jūs tai pradžiuginam. Pastabų nėra, norėčiau tik tai papildyti. Dar Haideris paprašė žodžio. Prašom, Haiderį. Dėkoju, ponė pirmininkė norėjau pasakyti tokią nedidelę pasaką, komentarą dėl to, kas dabar vyko. Yra dalykų, kurie man kelia nerimą, nes man atrodo, kad na, ne, ne viskas aišku yra. Biudžeto komitetas kitą savaitę turės priimti sprendimą, ne tik e, dėl tų įsipareigojimų, gal, iš kurių galėtų kilti uh, surimas, bet taip pat kalbėsime ir apie mokėjimus, o socialistai ir toliau nežino, kaip turės balsuoti, nes mes ir toliau nežinom, kokia yra padėtis, kurioje esame atsidūrę. Turime su komisaru sustikimą, kai kurie skaičiai yra aiškus, bet kiti visiškai ne. O taryba regis irgi savo pozicijos neturi. Mums sakoma, na, tekstus apmokėti sąskaitas, bet čia juk ne pokeris, ar ne? Tad man atrodo, kad reikėtų pasirinkti kitą strategiją. O ką darysim? Ką darysim, jeigu norime bent kiek rimčiau atrodyti? Reiks išlaikyti mokėjimų lygį. Ir reikės, iš... ir reikės prisiminti, kad tai, kas nebus apmokėta šiemet, turės būti apmokėta kitais metais, ko gero taip. Aiškaus atsakymo neturime. O kodėl? Todėl, kad trūksta valius. Ta aišku atsakymą pateikti. Tad ką daryti esant tokiai situacijai? Ar išlaikysime tarybos skaičius, kaip, kaip mes elgsimės. Tad man iš tikrųjų kyla klausimas, kokioj padėtyje atsirasim. Tad kaip norite, kad šitokiam sąlygom mes galėtume produktyviai dirbti. Ačiū. Ačiū, Eider, sako pirmininkas. Kaip kolegė Eider teisingai sakė, dabar laiko turėsim nedaug. Kitas koordinatorių posėdis yra numatytas pirmadienį tarp 16 ir 18 valandos ir paskui reikės balsuoti biudžeto komitete trečiadienį ir ketvirtadienį. Mes pasirinkom tas dvi dienas ir kvieščiau visus kolegas dalyvauti. Reikėtų, kad šešėliniai pranešėjai ir kiti susitartų dėl aktualių dalykų ir kad būtų dirbama sparčiai. Lygiai taip pat reikėtų tartis ir dėl kitų dalykų, kur, dėl kurių sutarimas gali atsirasti. Sekretoriatas turėtų pasirenkti kuo greičiau ir greičiausiai reikės ieškoti kompromisų ir jų ko gero bus nemažai. Na ir aišku, būtent pranešėjas turėtų čia suvaidinti reikiamą vaidmenį esu jų paslaugoms, jeigu reiks padėti, tačiau pirmiausia, jie turi suvaidinti jiems tenkantį vaidmenį. Na ir papildomai prie to, ką pasakė pranešėjai ir po Heider pastabos, reikėtų pasakyti štai ką, šiek tiek informacijos dėl 5, 6 ir 7 darbo atvarkės punkto. Giovanni išėjo, tačiau labai greitai galime rezumuoti, kokia yra problema. kur yra susijusi su daugiametė finansinė programa, yra DAB 2, kuri tapo DAB 8. Čia kalbėsime apie 8 milijardų sumą e, Lietuvos. Pirmininkaučius atlygos atstovai sako, kad taryba laikysis juridinių įsipareigojimų Ir Vilniuje praėjusią savaitę Lietuvos prezidentė priėmė biudžeto komiteto atstovus, jį labai, jį pakankamai tiksliai ir pozityviai pasakė, jog mano, kad problemą bus galima išspręsti taip, kaip to nori e, Europos parlamentas. Tokia yra pirmininkaujančios Lietuvos pozicija. Tačiau prie viso to prisidės bent jau trys kiti pakeitimai. Bus taisomųjų biudžeto projektas, kurio poveikis bus šiek tiek kitoks. Pirmasis būtų šeštasis taisomasis biudžetas, kur kalbama apie pajamas. Europos komisija konstatuoja, kad nuosavieji ištekliai, tai yra taip pat muitinės mokesčiai, sumažės 2013 metais, pajamos iš jų sumažės, lyginant su praėjusiais metais. Ir tai reiškia, kad automatiškai ir matematiškai reikės imti resursus bendrųjų nacionalinių pajamų, nes bus reikalingos lėšos finansuoti išlaidoms tokioms, kokios jūs buvo numatytos pradinėme biudžete. O biudžetą teks vykdyti, kadangi, kad jis būtų subalansuotas, nes dėl to buvo balsuota. Dviem milijardai 700 milijonų išauks E, bendrų nacionalinių pajamų e, poreikis 2013 metams. Tad štai, matote, kokios iš to išplaukia politinės pasiekmes vyriausybėms, finansų ministrams. Jie turės surasti 3,9 milijardus e, pagal šią aštuntą taisumą į projektą, plus papildomas lėšas 2,7 milijardo padengti sumažėjusiams įplokoms iš muitų mokesčių. Taigi matote, kad tie sprendimai nebuvo priimami vyraujant didžiuliam entuzijazmui. Na ir galiausiai turime septintąjį taisomąjį biudžetą. Apie tai kalbėjom praeitą kartą šiek tiek. Tai yra tas biudžetas, kuris yra skirtas patenkinti e, poreikiams trijų šalių, kad būtų galima kompensuoti, tiksliau padengti, padeikti lėšas, e, kai po įvykių nutikusių 13 metų vasario 8 dieną, e, ponas Van Rompoj davė tam tikrus pažadus, kurie dabar paaiškėjo nelabai gali būti gyvendinti. Tai yra pažadas duotas trim šalims, biudžeto eilutė, kuri tuomet buvo numatyta, turi nenumatytą efektą Britų, Čekiui ir to taisomojo biudžeto objektas e, būtų toks - išspręsti būtent šią problemą. Pranešėjas mano, kad tai turėtų būti susijęta su daugiametė finansinė programa ir mums teks balsuoti dėl to taip pat kaip ir daugiametės finansinės programos. Jeigu pritarsime daugiametį finansiniai programai, tai pritarsime ir taisomajam biudžetui. Jeigu dėl to nebalsuosime, tai teks palaukti dar ir dėl to septinto biudžeto. Bus ko gero ir devintasis taisomasis biudžetas. Reikia, čia kalbam apie solidarumo fondo mobilizavimą tam, kad būtų galima uh, padengti nuostolius, kuriuos patyrė Vokietija, taip pat ir Austrija potvinių metu. 400 milijonų eurų. Tiek siekia šis biudžetas. Solidarumo fondo mechanizmas rodo, kad tai yra daugiau negu numatytos ribos, dėl to dėrybos su taryba nebuvo paprastesnės, 400 milijonų eurų papildomai nesireikės surasti kuriuos reikės pridėti prie taisomojo biudžeto 3,9 milijardų eurų ir prie šeštojo biudžeto 2,7 milijardų eurų. Tai štai kokia padėtis dabar susiklosti. Kai dėl mūsų darbų tvarkaraščių, koordinatorių posėdis vyks pirmadienį, e, dvi dienas balsuosime dėl visų pakeitimų. Jeigu suspėtume per pusantros dienos, tai tuo geriau, baigtume darbą per pusantros dienos. Na, o kol kas turėsime tikslą pereiti prie balsavimo antrosios Strasbūro sesijos metu. Tai turėtų vykti trečiadienį, 23 dieną. Tarp institucinės sutartys ir daugiametinė finansinė programa būtų tie dalykai, dėl kurių būtų balsuojama įvyktų tas juridinis balsavimas daugiametinės finansinės programos. Plenarinėme posėdėje dėl biudžeto 2014 metų taip pat balsuotume, gal dėl taisumųjų biudžetų, kurie yra susiję su, šiais, su šiom dviem sritimis. Ir taip pat balsuotume dėl dviejų teisėkūros reglamentų, kur kalbama apie turinį tos politikos, kuris finansuoja daugiametės finansinės programos. Žinote, kad daugiametėje finansinėje programoje savo rezoliucijoje Liepos mėnesio pradžioje mes sakėme, jog balsuosime tik su tą sąlygą, kad bus įgyventos dvi sąlygos. Pirmiausia, 8 e, taisimo biudžeto 3,9 milijardai eurų ir antroji sąlyga neturi būti esminių sunkumų dėl teisėkuros reglamentų jie turės svarbės biudžeto pasiekmes, nes čia kalbame apie sanglaudos politiką ir žemės ūkio politiką. Kad dėl žemės ūkio politikos vakar sužinojome ir šįry dar papildomai sužinojome, kad trilogai baigėsi ir kad politinis sustarimas yra pasiektas. Na, regisi kliučių nebeliko žemės ūkio srityje. Kai dėl sanglaudos politikos dar tebelieka svarbių politinių problemų, kurios tebėra neišspręstos, o būtent neišspręsta makroekonominio sąlygiškumo problema ir, e, ir veiklos rezervo aspektas. Man susidaro toks įspūdis, kad čia sutarim, kompromiso, sur, kompromisą surasti galima, tai nebūtų neįmanomas dalykas. Yra buvę pakankamai jau trilogų susitikimų ir galima šiek tiek nuspėti, kuo baigsis visa, visas šis procesas. Mes be abejo artimiausiamis dienomis tikrinsime, kas ir kaip. E, turėsime progą dar susitikti kitą savaitę ir parlamento pirmininkas pasižiūrės, ar vėl bus suburta kontaktinė grupė, ar reikės pastelgti tą sprendimą, kuris buvo numatytas tam atveju, jeigu situacija taptų blokuojama, galbūt susitiks trijų institucijų vadovai pagal 364 sutarties straipsnį ir pirmininkų sueiga tuomet patvirtins, kas ir kaip galbūt bus pakeista data visiems tiem balsavimams. Ir bus balsuojama antrosios spalio sesijos plenarnės metu. Ar yra klausimų regis? Ne. Tuomet turime dar paskutinį klausimą darbo tvarkyje. Monika, gal norėtumėte? pristatyti šį klausimą. Ähm, Dėkuoju, pirmininkė. Turiu rimtą problemą. Man daug padėjo kolega rengti iš pranešimo. Pirmą kartą susidūrėme su situacija, kai agentūra apgavo biudžeto komitetą ir tą padarė sąmoningai. Ji finansų reglamento nuostatų stengiasi vengti ir prisimėsi pareigojimus didelėms sumoms susijusiams su nekilnojimu turtu. daug kartų elektroniniu paštu. Ir čia turiu padėkoti kolegijų Teihaug. Mes susisiekėm su ta agentūra ir sakėme, kad mm, taip toli savo veiksmais agentūra eiti negali. Tai yra bankų institucija ir tą reikia aiškiai įvardinti. mačiau keletą tokių dalykų, kurie, nuo kurių plaukai pasišiaušė. Pavyzdžiui, buvo pradėti pastatai nuomoti aukštais. Buvo pabandyta taip pat suskirstyti aukštuose tuos plotus, kad būtų galima pasiekti 750 tūkstančių sumą. Ši agentūra gavo tokių pajamų, kurios nebuvo įtrauktos į biudžetą ir buvo paskirtos kitiems plotams nekilnojamo turto finansuoti. Jeigu agentūros gautų leidimą šitaip elgtis, tai tuomet klausimas, ar bereikalingas biudžeto komitetas, turbūt galim skirstytis, mūsų nebereikia. Ir joms be abejo, jeigu jų paklausume, nereikalinga jokia kontrolė. Jeigu tokio pobūdžio veiksmų toleruotume ateityje, tai situacija taps neprognozuojama. Pavyzdžiui, dalį pastato galima nuomoti, kitą dviejų dalių galima nenuomoti. Ir tuomet gali tekti, pavyzdžiui, samdytis konsultantus, kuriems reikėtų sunkėti kokį 110, pavyzdžiui, tūkstančių eurų. Kaip tada klausytųsi situacija? Visa tai yra klausimai, kurios neatsakyta. Neturiu čia skaičių. Ir Štai, ant vasarį prasidės antroji nuomos dalis, paskui kova, o paskui birželį. Tai yra tokios nuomos sutartys, kurios plinta geometrinė progresija. Skaičiai nurodyti yra neteisingi, bet jau tuos, kuriuos gavome, kur nurodytos nuomos kainos – yra neteisingi. Ir paskui pamatėme, kad yra papildomų kvadratinių metrų, kurie buvo nepaminėti. Iš, buvo sakoma, kad štai Europolas taip pat nuomoja dalį savo pastato kitiems ir kad reikėtų dar tas nuomos kainą sumažinti tiek ir tiek. Tad aš manau, kad E, market generaliniam direktoratų, rinkos generaliniam direktoratų reikėtų aiškiai pasakyti, kad negalima agentūrom šitaip veikti. Mes bankų institucijai e, e, tikrai užduosime labai nepatogių klausimų, nes tai yra akivaizdų sukčiavimo atvejis. Jeigu nebereikalingas notifikavimas, jeigu nebereikalinga laikytis procedūrų, tai klausimas, kaip tada dirbama. Aš pateikiau paklausimus, bet jų atsakymų negavau. Po to, kai septintą kartą paprašęs informacijos negavau, ponui Zaltsmanui nusinčiau piktą laišką ir pasakiau, kad laukiu informacijos, bet man nieko nebuvo pateikta o gruodį nusinčiau elektroninį laišką, o iki šiol negavau jokio, jokios informacijos, jok, niekas nebuvo man notifikuota. O tuo tarpu buvo pasirašinėjimas nuomos sutartys, ir tai ES brangiausias pastatas. Tai yra pats brangiausias pastatas, kokį yra nuomosi Europos Sąjunga. E, dėl to labai išaugo kaštai. Galiu paieškoti dokumentuose. 8-900 eurų kainuo kvadratinis metras. Mūsųse Briuselėje 250-280 metrų kainuo kvadratinis metras ir tai nėra pigu. Prancūzijoje sulaukėme kritikos, kadangi e, vaistų agentūra nuomavosi pastatus per brangiai, bet šalia to, ką čia matome, e, tai nėra tai brangu. Taigi šis elgesys yra nepriimtinas, mes turime daugybę klausimų ir mane iš tikrųjų labai nustebino tai, kad nepranešama apie nieko. Aš esu pranešėja ir aš manau, kad turiu teisę gauti informaciją. Mes turim teisę kontroliuoti šią agentūrą. Ačiū kolegė Price Borata, kuri man daug padėjo. Ji padėjo pateikti tuos papildomus klausimus matant tuos skaičius, tie skaičiai buvo neteisingi, jie nesutapo. Atrodo juokinga tai, ką aš čia pasakoju, bet patikėkite, situacija tikrai nejuokinga. <laughs> Möglicherweise sind da jetzt Bank bankų priežiūros institucija čia yra įsitraukusi. Tai ko gero bankininkai ir toliau daro tai, ką yra įpratę daryti, apiplėšinėti žmonės. Dėkoju už bendradarbiavimą. Aš manau, kad išgirtume daug informacijos apie dabar susikloščiusią padėtį. Manau, kad e, problema yra ta, kad nulatos informaciją gaudavom per vėlai. Ir tas žaidimas toks tęsiasi. Aš manau, kad galiausiai tai nėra geriausias būdas e, toliau stebėti, kaip kuo mus laiko. Dabar Turim iškelti klausimą, kaip elgsimės ateityje. Mums buvo pasakyta, jog bankų priežiūros institucija e, buvo pasirašiusi daug sutarčių ir kad dabar norima skelbti konkursą nuomai. Tad e, dėl ateities irgi daug kas neaišku. Kaip bus su tais konkursais? Jie turi persikrausi 2015 metais. Kitaip tariant, netrukus. O mes iki šiol nežinom, pavyzdžiui, ar bus nurodytos kokios nors sąlygos, ar reikės mokėti, tai neturi kokias nors baudas ar panašiai. Juk turi būti ir kažkokios nuostatos sutartyse, kad galiausiai galėtume problemas išspręsti, o dabar reikės mokėti daug pinigų, kadangi mes, kadangi šitą agentūrą krausis iš tų patalpų. Ir Agentūra turi savo darbę laikytis taisyklių. 2015 metai tikrai nebetoli. Ir labai svarbu, kad agentūra, kuri prižiūri bankus, elgtųsi atsakingai. Jie taip pat turi laikytis taisyklių, kaip ir visi kiti. Labai ačiū. E, tikrai keistokai viskas atrodo, galiu pasakyti tik tiek. E, agentūra yra Londone, tikrai viskas brangiai kainuoja. Ir mes turime pareikšti nuomonę, paskui padaryti išvadas, pasižiūrėti į biudžeto procedūras, bet šiaip e, viskas yra aišku. Bet to tie žmonės e, negali pradėti kažko galvoti. Mes tikrai žinome viską apie juos. Jas tikrai nesupranta, kad Jeigu yra paskiriamas pranešėjas, su kuria galbūt jie nenori bendrauti, tai e, už jo stoja Europos parlamentas ir mūsų komitetas. Sunku suprasti. Aš buvau visai teisi. E, kad yra atstovų Europos, iš Europos bankininkystės e, tarnybos. Gal kas nors gali iš jų paaiškinti, kaip ten viskas yra, kas atstovauja tai agentūrai. Prašom, jaunuoli, pasakykite, kas jūs toks. Aš esu Adam Farkas, esu e, vykdantysis direktorius Europos banko agentūros. Dėkuoju, kad leidote atvykti ir noriu trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir e, paminėti kai kuriuos faktus, kurie susijęs su tuo, kas sakė ponia Holmair ir šešėlinė pranešėja. Pirmiausiai, ką noriu pasakyti. Pirmiausia, kontekstą gal pristatysiu. Kaip jūs tikriausiai žinote, EBA buvo įkurta 11 metų sausio 1 dieną sprendimas ir e, finansavimo reglu, reglamentas e, buvo patvirtinti gana vėlai. Tai e, reiškia, kad agentūra perims teisiškai trečiojo lygio komiteto įsipareigojimų sutartis, jis veikė Londone. Jis sprendimai buvo priimti pavėluotai, o vadovybė pradėjo dirbti agentūroje 2011 metais vėliau, kai jau mes, e, mūsų agentūra veikia, aš pats pradėjau dirbti e, balandžio viduryje tų metų. Agentūra, pradėdama veiklą, e, perėmė paveldėjo nuomos sutartis. Tai buvo, buvo sudarytos sutartys jau dėl patalpų nuomos Londone, tame pastate, kur ir šiandien dirbame. Dabartiniai susitarimai, kuriuos mes ar aš asmeniškai paveldėjau, yra susijęs su vien daugiau aukščių pasų, taip pat vienas trešdalis kito e, aukšto e, biuro patalpų. Apie tai ir kalbėjo pana Holmaver. Ir sutartis baigė galioti kitų metų pabaigoje. Dar pakalbėsiu apie tai, ko jūs prašote. Susitarimai buvo pasirašyti ir jie galiuoja iki 14 metų pabaigos. Nėra jokių nuobaudų uh, numatyta, jeigu nebebus pratestos šios sutartys, kai baigs galioti. Taip pat turiu pasakyti, kad mm, sutartyse yra nutraukimo nuostatos, kuriomis galėjome pasinaudoti praeitą vasarą. Kai pradėjo agentūra veikti, mes iš karto pagal finansinį reglamentą, pagal taisyklės paskelbėme viešą konkursą, kad pasiri, galėtume e, pasamdyti konsultantą viešųjų pirkimų sityje, kuris galėtų spręsti e, patalpų klausimą nes yra numatyta, kad mūsų agentūroje labai padidės darbuotojų skaičius. Kai aš pradėjau dirbti, mūsų buvo mažiau kaip 30, o šiandieną yra daugiau negu 100 žmonių. Ir e, dirba įvairių žmonės, konsultantai, e, komandiruoti darbuotojai, nacionaliniai ekspertai. Vyksta taip pat susirinkimai pas mus, 250 posėdžių su nacionaliais ekspertais vyko ir 5000 žmonių mūsų patalpose lankėsi per metus. Taigi, tuo metu pamatėme, kad agentūra tikrai auga, ji paveldėjo nuomos sutartį e, brangiame mieste ir mes turėjome kažką galvoti ir bandyti išspręsti tą problemą pasirinkome konsultantą nekilnojamo turto klausimų, išvalgėme rinką, pasižiūrėjome, kaip galima būtų pasirašyti ilgalaikę nuomą, e, nuomą sutartį ir perkelti agentūrą kitur. Ir aš dabar atvirai labai kalbu. Tuo metu susiaurinome e, atranką, gavome konkretų pasiūlymą, pradėjome tada bendrauti su ponė Holmeier, bet nebeliko mums laiko e, pasinaudoti nuostatą, nutraukti dabartinę sutartį. Mes jau pradėjome vėluoti, tas buvo aišku, o taip atsitiko e, todėl, kad mes e, dėrėmės dėl vis geresnių sąlygų perkelti agentūrą iš to pastato. kai tai atsitiko ir mums nebepavyko e, tęsti dėrybų, tai būtų buvusi dešimties metų nuomos startis kitame pastate, mes turėjome rasti trumpalaikį sprendimą. Tuo metu, suprasdami visą susirūpinimą, kurį išsakė parlamentas, Ir aš noriu e, pasakyti, kad mes tikrai e, gerbėme ir vertiname nuomonės e, bei nuostatas, kurios yra išreikštos finansinėme reglamente. Mes nutarėme ieškoti trumpalaikio ir ilgalaikio sprendimo. Trumpalaikis sprendimas, tas, kurį mes pasirinkome. Ir todėl pasirašėme smulkesnių sutarčių. Buvo dėl to, kad mes nutarėme plėsti biurus augant darbuotojų skaičiui. Bet e, visas sutartys turėjo baigtis kitų metų pabaigoje, 14 metų pabaigoje, kad nekiltų problemų pradėti atvirą procedūrą ieškant ilgalaikio nuomos sprendimo. Mes e, perėmėme, išnamavę kitus pastato aukštus, e, buvo atveju, kai perėmėme net ir baldus, kadangi biurai buvo tušti, mes nusipirkome mm, e, baldus e, padėvėtus, kaip padėvėtus pagal sutartį ir mes e, tikrai sugrūdome darbuotojus į tuos biurus, nes mūsų darbuotojai dirba turėdami mažiau erdvės negu es vidurkis. Ir mes pasirašėme eilę nuomos susitarimų, sutarčių, jos visos baigsis kitų metų pabaigoje. Tada kreipėmės į rinkos generalinį direktoratą, kuris e, pasikonsultavo su biudžeto generaliniu direktoratu ir su biudžeto komitetu jie konsultavosi dėl e, konkurso e, ilgalaikiai nuomai. Mes e, ketiname pradėti šį procesą, kad galėtume uh, išspręsti e, problemą, kai šios sutartys baigs galioti 2014 metų pabaigoje. Mes esame gavę klausimų dėl paaiškinimo šį rytą, pavyzdžiui, buvo klausima mūsų apie e, notifikaciją, raštu gavome klausimus, mes viską su skaičiais, faktais labai skaidriai pateiksime jūsų komitetui. Aš tikiuosi, kad uh, Kalbėjau ne pernelyg ilgai ir taip pat dėkoju už galimybę paaiškinti situaciją. Dar kartą noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę bet kokiu metu, per bet kokį posėdį vėl paaiškinti jums, ką mes padarėme ir ką ketiname daryti. Neturime jokių ketinimų apeiti reglamentą, apgaudinėti jūsų komiteto ar ką nors daryti, kas prieštarautų reglamento dvasiai ir raidai. Ähm, Dėkoju už šios paaiškinimus. Kiek supratau, tas äh, trumpalaikis sprendimas galiotų iki 14 metų pabaiga, iki 14 metų pabaigos. Tai jūs tai vadinate trumpalaikių sprendimu, ar ne, ar ne laikinų sprendimu? Šiuo metu jau 13 metų paskutinis ketvirtis. Tai ar nebandėte pasižiūrėti kitų pastatų, kur galėtumėte persikraustyti? Pone Ulmaja, suteiksiu žodį ir jums, matau, kad jūs pagidaujate pasisakyti. Ar jūs nusprendėte persikraustyti, ar lankėtės, ar apžiūrėjote kokį kitą pastatą? Jūs juk nesate viena iš dviejų agentūrų. 32 iš viso agentūros yra. Mes įpratę prie to, kad agentūros persikrausto iš vieno pastato į kitą. Aš norėjau paklausti, ar jūs jau pradėjote paieškas, e, kokiame etape dabar esate, ką esate nuveikę. Pone Hulmaier sakė taip pat kad kas kartą, kai tik tai užmėte, užmate vis naują aukštą, tai kainuoja 110 tūkstančių eurų už konsultanto paslaugas. Na, ne, kaip tai gali būti? Neįsivaizduoju, kaip tai gali būti absurdiška. Monika, atsiprašau, bet turėsiu jau tuoj išvykti į oro uostą. Štai ką pasakysiu. pirkti naudotus baldus ir um, už tokias sumas ir um, numatyti lėšų iki 14 metų pabaigos už nuomą. Ir kai tai kainuoja 400 milijonai, tai 430 tūkstančių eurų dabar už restruktūrizavimą, 213 tūkstančių eurų už baldus, e, tarpininkavimo paslaugos e, nekilnojamo turto srityje 111 tūkstančių eurų. Ta litaniją galima tęsti toliau ir toliau. Ir e, galbūt 14 metų pabaigoje jūs nuspręsite, kad galbūt reikia numatyti dar e, kažkokią išmoką, pavyzdžiui, 65 tūkstančių svarų su PVM arba baudą kažkokią galbūt reik, turėtumėte numatyti. 2012 metų gegužės mėnesį nepa, nenuilstamai kartojau, kad tai, kas mums buvo pateikta, ta informacija, kuri mums buvo pateikta, nėra uh, nieko nepateisina, juk jūs pasirašėte sutartis sausio, vasario mėnesį, puikiai žinodami, kad reikės teikti informaciją. Aš penkis kartus jums kėliau tą klausimą, niekada negavau atsakymo. Nuo pat 2012 metų gegužės mėnesio žinote, kad reikia teikti informaciją, tai prašom, teikite ją. Niekarto nesugavusi nei menkiausios informacijos. Jūs specialiai praleidote tą laikotarpį, tą terminą, uh, E, iki kurio dar galima buvo nutraukti sutartį. Ir tas terminas buvo 12 metų Liepos pabaiga. Liepos viduryje dar sakėte, kad nieko nežinote jūs bankų priežiūros institucija esate. Jūs turite užtikrinti, kad Europos bankai laikytųsi taisyklių. Na, aš dabar štai jūs patys nesugebate laikytis taisyklių. Na, man tai atrodo nepriimtina. Aš dar turiu labai daug klausimų jums užduoti, labai daug laiko su jumis sugaišome. Turime mes dar neišaiškintų finansinių klausimų ir reikės tai dar išsiaiškinti. Ir be to dar jūsų nuomos, pastatų nuomos klausimai tikrai peržengia visas ribas, taip pat ir mano kantrybės ribas. Aš tikiuosi, kad biudžeto komitetas priims tinkamą sprendimą dėl to, kaip turėtume elgtis. Pone Haug. Pirmininkė, taip, tikrai, tavo klausimus nebuvo atsakyta. Man atrodo, kad e, elgsimės taip, kaip kad siūlė Monika. Mes parengsime nuomonę. Ir pažiūrėsime, kaipgi mums, kokius sprendimus biudžeto e, kontrolės procedūra mums numato. Taigi, Monika, linkiu gero skrydžio. Daugiau neturiu nieko pridurti. Tikrai puikiai pabaiga, puikiai išvadas. Linkiu visiems puikaus vakaro.